Ladies and gentlemen, dear colleagues. Na... Ponios ir ponai, kolegos, pradėsime mūsų neįlinį bendrą posėdį. E, pas mus lankos ypatingi svečiai šį vakar. Aš kalbėsiu suomiškai. Tikriausiai jums reikės užsidėti ausinės. ponios ir ponai, kolegos. Man labai malonu kartu su kolega Davidu Makalisteriu, užsienio reikalų komiteto pirmininku ir Kristian Nuprėda pirmininkauti e, šiam posėdžiui, posėdžiui kaip e, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkiai. Mes susitiksime su Sakarovo apdovanojimo užminties laisvę E, atstovais. Aš e, keičiu e, Lindą Makamen, kuri dalyvauja darbuose Marakeše, yra išvykusi parlamento delegacija ir joje tvirtinamas pasaulinis sustarimas dėl migracijos, kaip žinia. Norėčiau pasveikinti ponio, pono Sensovo atstovą atstovę, jo pusėserę, pona Kapler Nataliją, pona Linsę, jo advokatą. E, deja, deja, jis negalėjo atvykti, norėjome jį pasveikinti, bet e, dėl to, kad vyko komplikacijų dėl skrydžių, jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat matau, kad salė yra ir kitų kandidatų Sakarovo apdovanojimai ponė Colicha e, Zihadų ir Zerzafi, tėvai kandidato. Ir taip pat e, atstovai e, vyriausybinio organizacijų, kurios gelbsti migrantus. Kaip žinia, apdovanojimas teiktas Olegui Sensovui. Ir uh, ES e, JAV parlamentinės asociacijos e, ponas Rozatė atstovas čia yra, taip pat Osmaras Karas ir ES Rusijos delegacijos atstovas. Noriu priminti Jums, kad Europos parlamentas Sakarovo e, premiją teikia nuo 88 metų užminties laisvę asmenims arba organizacijoms, kurios savo veiksmais uh, ar mintimis e, kovoja už e, šalies demokratinį gyvenimą, raginama e, laikytis jų veiksmais pagrindinių teisių ir žmogaus teisių. Bėgant metams ši premija tapo viena iš stipriausių mūsų kolektyvinių įsipareigojimų išraiškų įtvirtinant žmogaus teisės. Taip pat remiame tuos, kurie kovoja už laisvę ir teisingumą kasdien visame pasaulyje. Dar daug kur pasaulyje tiek atskriasmės, tiek grupės piliečių kovoja kasdien už savo pagrindės teisės ir jie negali apsi... savarankiškai formuoti savo ateities, e, gyventi ir siekti tų vertybių. Ir matome, kad labai e, dažnai lengvai yra užgneužiamos tos teisės. Sudėtingiais laikais gyvename, matome, kad vyksta daug krizių, labai daug matome pabėgėlių atvykstančių, taip pat teroristiniai išpoliai vyksta, bet mes neturėtume leisti, kad kas nors e, pažeidinėtų žmogaus teisės. Mes kovojame labai ilgai, kad jos būtų įtvirtintos taip pat e, ir siekdami užsitikrinti savo saugumą. Taip pat noriu pasakyti, kad daktaras Denis Makveibė, Makvėgė, 14 metų laureatas ir 16 metų laureatė Nadja Murad buvo apdovanoti Nobelio taikos premiją. Kaip sakė pirmininkas Tajani. Europos parlamentui nepaprastai malonu, kad šiais metais e, Nobelio e, premija suteikta e, Sakarovo premijos laimėtojams. Yra jau penki tokie asmenys. Mes kaip parlamentas turėtume labai būti laimingi ir e, didžiuotis savo darbais per pastaruosius du dešimtmečius, rem, remiant žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje. E, tarp tų žmonių daug gyvena besivystančiose šalyse, tačiau ne tik. Kolegos, šiandieną mes norime pagerbti Olegą Sensovą šių metų laimėtoje. Kartu su juo mes norime pagerbti visus asmenys, kurio, kurie kovoja kasdien savo bendruomenėse ar plačiau siekdami tvirtinti žmogaus teisės. Tokiu būdu visų universalumas žmogaus teisų įtvirtinamas. Prieš 30 metų Europos parlamentas ponui Sakarovai suteikė pirmą kartą šį apdovanojimą. Ir matome tokį nelemtą istorinį sutapimą. Šiais metais kitam disidentui bus suteiktas šis apdovanojimas, kuris yra šiuo metu įkalintas Rusijoje už tai, kad jis bandė išreikšti savo mintis visiškai taikiai, nesmurtiškai. Uh, siekdamas tvirtinti demokratiją. Dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegui, ponui Makalisteriui, kuris yra užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Thank you, Maria, for your introduction. Ačiū, Marija, už įžanginę kalbą. Aš, kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas, savo ruoštų norėčiau keletą minčių išsakyti mėlyjei kolegos, visų pirma pabrėžti, kaip aš džiaugiuosi galėdamas e, susitikti su 2018 m. Sakarovo premijos e, laureato atstove. Ji susidūrė su sunkumais kelionėje, e, nespėjo į lėktuvo reisą, bet pagaliau pasiekė mus. Mes sveikiname Jūs, ponė Natalija Kaplan. Meloji Kaplan, Jūsų kova ir Olego Sensovo kova yra ne tik jūsų, bet mūsų visų kova. Mes jūsų pusbrolį vertiname kaip Ukrainos politinį kalinį. Todėl 2018 m. Sakarovo premija jam ir paskirta. Visi esantys šioje salėje žino, koks liūdnas e, likimas ištiko jūsų pusbrolį. Jam skirta 20 metų įkalinimo bausmė ir jis ištremtas e, tūkstančius kilometrų į Sibirą, į griežto režimo kalėjimą. Mes e, gegužės mėnesį stebėjome, kaip jis uh, uh, baigė savo bado streiką, atsiprašau, pradėjo savo bado streiką, spalio mėnesį jį baigė. Net ir kalėjime jis kovoja prieš jo e, nubaudimą ir už žmonių laisvės, už savo liaudės laisvę. Jūs, ponė Kaplan, turbūt žinote, kad šių metų birželio mėnesį Europos parlamentas priemė rezoliuciją, kurioje reikalavo, kad nedelsiant besąlygiškai Olegas Sensovas ir kiti nelegaliai sulaikyti Ukrainos piliečiai būtų paleisti iš Rusijos kalėjimų. Labai daug žmogaus teisų gynėjų grupių e, žymybių, skaitant ir rusų filmų, kurie jūs reikalauja, kad Olegas Sensovas būtų paleistas ir kreiptasi į e, Rusijos prezidentą. E, pone Kaplan, aš tikiuosi, kad jūs galėsite mums suteikti naujausios informacijos apie pono Sensovo sveikatos būklę ir bendrą būklę. Dar kartą noriu pasakyti, mums didelė garbė jūs turėti tarp mūsų ir nedelsdama suteiksiu žodį jums. Spasiba, balšiuoju, zap. Labai ačiū, kad pasikvietėt Dėkoju savo vardu asmeniškai ir Olego vardu, nes iš esmės aš jį čia atstovauju. Deja, ta premija negali pakeisti laisvės. Laisvė vis tiek išliks brangesnė negu bet kokia pasaulio premija. Dabar Olevagas baigė bado streiką, dėja tai e, nepraėjo be padarinių e, ir toliau nukentėjo kepenys, inkstai ir širdis ir toliau jaučiama žala kepenims, inkstams ir širdžiai. Micro. Okay, continue. um. Which... Panašu, kad yra problemų dėl mikrofono. Kremliaus ranka. Dabar girdime jūs tarpais, vėl negirdime, gal galėtumėt pakeisti mikrofoną. Prašom tęsti. Olegas baigė savo bado streiką, bet jos veikata neatsistatė. Gydytojai iki šiol negali tiksliai pasakyti, ar jis atsigaus daugmaž ir ar galės e, atgauti tokią sveikatos būklę, kokioje buvo anksčiau. Reikia atkreipti dėmesį, kad Olegas yra Rusijos Arktikoje, Jamal, prie Jamalio upės. Tai yra klasikinis Sibiras. Baltos meškos, uh, tundros, elniai, viso to, viso to ten galima rasti. Ir jį ten išsiustas pietietis, kuris visą gyvenimą praleido Kryme. Supraskime, kad tame klimate net ir vietos gyventojai serga labai smarkiai e, plaučiai ir širdis, plaučių ir širdies chroninės lygos, chroniškos lygos atsireiškia. Ir Olego iškart pradėjo kristi dantis ir plaukai. Aišku, bado streikas prie to tik prisidėjo, bet Olegas nepasidavė. Ir tai žavi mane ir turbūt ne tik mane jame kaip e, žmoguje. Dabar jis labai aktyviai dirba, filmuoja, daro filmą, kad ir kaip paradoksiškai skambėtų, jis vadina filmą Namira. E, tas filmas yra pagrystas jo pjese, kurią jis parašė dar prieš areštą. Tai daroma kartu su režisieriumi Achtemu Seitoblajevu, kuris bėgo iš Krymo ir e, Olegas jį vadina Krymo broliu. Aišku, Olegas e, per susirašinėjimą tik tai tą filmą, prie to filmo kūrybos prisideda į savo komentarus, išsako jam castingų nuotraukas, atsiunčia su aktoriais palaiko ryšį, bet jis toliau dirba. E, nepaisant e, viso to, jis toliau dirba jau penkeri metai, kai jis kalėjime, kas kart, kasmet jo padėtis tik blogėja, bet jis nenuleidžia galvos jis vis dar bando palaikyti pats žmonės, kurie gyvena laisvėje ir kurių tam tikrą prasme gyvenimas yra žymiai geresnis. Galima sakyti, kad Olegas yra herojus, bet suprasme, kad ta, iš tiesų tai yra paprasčiausias žmogus. Ir mane stebina tai, kad kai kas įvertina kaip herojų, kaip didvyrį. Ačiū Jums, Olego vardu, už premiją. Thank you, Ms. Ačiū, ponė Kaplan. O dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų kolegoms, kai kuriems iš jų, kurie labai aktyviai dalyvauja Ukrainos ir rytų partnerystės klausimų sprendime. Pirmiausia, žodis ponui Rozatį. Jis yra ES ir Ukrainos parlamentinės e, e, asamblėjos jungtinio komiteto narys. Uh, Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Kaplan, e, sveikinu Jūs Europos parlamente. Šių metų Sakarovo premija skirta Olegui Sensovui, žmogui, kuris savo ryštu sugebėjo išlikti laisvas žmogus, nepaisant to, kad e, jį sutrypė baisus teismas ir jis buvo nežmoniškomis sąlygomis laikomas kalėjime. Jis yra laisvės įsikūnymas Ir tokiu būdu jis kovoja prieš Rusijos priespaudą. Jis yra didvyris, kaip jūs teisingai pasakėte. Didvyris mums visiems. Ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie e, jo kandidatūrą parėmė. Kaip jūs pastebėjote, ponė pirmininkė, kova už Olego Sensovo paleidimą ir kitų Ukrainos kalinių paleidimą. Kalbu apie žmonės, kuriuos negaliai sulaikė Rusijos federacija. E, nėra vienintelė priežastis Europos parlamentui veikti. Ir veikti mes pradėjome ne šiandien, pradėjome veikti prieš keliarius metus. 2014 metais vasario mėnesį Krymas buvo nelegaliai aneksuotas. Nuo to laiko Europos parlamentas yra priėmęs visą eilę rezoliucijų, kuriuose šis uh, prieš priešo e, veiksmas yra smerkiamas ir mes reikalavome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti iš Rusijos kalėjimų. Europos parlamentas be nuolat stengiasi atkreipti dėmesį viso pasaulio e, veikėjų į šią problemą, nes e, brutaliai aneksavus Krymą visi tie žmonės buvo perduoti Rusijos teismams, nors jie yra Ukrainos piliečiai. Mes savo poziciją per keletą rezoliucijų esame uh, išreiškę, jas paremė uh, didžioji dalis parlamento visų partijų uh, narių. Galiu pasakyti, kad dauguma yra labai plataus masto, plataus diapazono ir nuolat mes susilaukime plačios paramos e, reikalavimui išlaisvinti Olegą Sensovą. Tai reikalavimai yra adresuoti Rusijos administracijai. Aš galiu Jūs patikinti, kad šį klausimą kelsime kas kart, kai tik galėsime savo veikloje. Ir mūsų delegacija Europos parlamento uh, ir Ukrainos parlamento jungtinė delegacija stengiasi tuos klausimus diskutuoti su partneriais. Mes bandome rasti būdų išsiaiškinti, kaip galėtume savo tikslo išlaisvinti Olegą Sensovą ir kitus e, kalinius pasiekti. Per pasarasis dvi savaitės matėme kitą pavyzdį, kaip Kremlius ciniškai e, naudojasi e, E, politiškai motivuotų teisingumu. 20 kažkeli uh, Ukrainos uh, žmogaus teisų gynėjai buvo sulaikyti. Visi jie dabar yra iki teisminio sulaikymo centre, reštinėje Maskvoje. Tai yra dar vienas pavyzdys, kokią agresyvę politiką demonstruoja Rusijos federacija. Ji pažeidžia tarptautinę teisę, ne, nesibaimina ją pažeisti tam, kad savo politinius tikslus pasiektų. Šią savaitę suteiksime apdovanojimo Legu Sensovui. Žinoma, visų pirma, taip mes norime pagirti jį, pagerbti jį ir jo drąsą. Jis tapo įkvėpėjų visiems priespau, nuo priespaudos kenčiantiems žmonėms pasaulyje. Tačiau be to mes norime pasinaudoti šią progą ir dar labiau padidinti spaudimą Kremliui ir labai aiškiai ir garsiai pasakyti, kad mes Kremliaus propagandos netoleruojame ir žinome, kokia yra iš tikrųjų padėtis Rusijoje ir Ukrainoje. Tokiu būdu mes taip pat duodame signalą visiems Ukrainos kaliniams Rusijos kalėjimuose E, jie yra ten tik todėl, kad nesutinka su Rusijos okupacija. Mes Europos parlamente su tuo nesitaiksysime ir kiekvieną kartą, kai tik galėsime, e, darysime spaudimą, kad tie žmonės būtų išlaisvinti. Pone Kaplan, mes norėtume paprašyti, kad jūs perdotumėt kokio geriausius linkėjimus Olegų Sensovui ir e, per, išreikštumėte mūsų pagarbą jam. Ačiū. Dėkoju Darius Rozati. Dabar ES Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto vardu Otmar Karas. Gerbiamas ponė pirmininkė, mėla ponė Kaplan, jūs taip įspūdingai ir taip trumpai įvardinote ir tą problemą, kuri, jūs, kuri mus visus jaudina, ir žmogų, kuris mums yra pavyzdys e, to, kaip, kas, kokie neigiami dalykai gali vykti ir e, taip pat jis tuo pačiu yra ženklas, kad jis kovoja ir kenčia dėl daugybės žmonių. Ir e, Šiandien, gruodžio 10 dieną, mes minime 70-asias žmogaus teisų deklaracijos metinės. Todėl šiandien yra ypatinga proga mūsų sustikimui ir todėl mums džiugu jūs, Olego Sensovo atstovę Europos parlamente, pasveikinti būtent šiandien e, šią dieną. Ir e, ES, ES parlamento ir Rusijos e, santykių delegacija e, didžiuojasi ir džiaugiasi, kad mes galime dalyvauti šitame ypatingame susitikime su jumis. Jūs mums e, esate tam tikras pavyzdys ir šis ypatingas susitikimas turėtų padėti pagerbti Olego Sensovo ryštą ir drąsą. E, tai, kad jis negali dalyvauti šiame posėdyje e, dėl to, kad jis yra sulaikytas, e, tai yra pavyzdys ar tai kalba už visus e, e, Ukrainos piliečius, kurie yra neteisėtai įkalinti. Ir tai yra ypatingai skausmingas faktas ir mes turime jį ypatingai pasmerkti. Kaip šios delegacijos pirmininkas, Aš su savo kolegomis e, bandau tiesti tiltus, kiek tai yra įmanoma. Tačiau ir mums yra tam tikros raudonos linijos, ypač kalbant apie Europos parlamentą, yra tam tikri dalykai, kurie Europos parlamentui yra raudonosios linijos. Ir žmogaus teisų gimim, gynimas, e, taip pat tarptautinės e, teisės gerbimas yra. E, tie esminiai dalykai, kuriuos pažeidus, e, mums tai jau yra raudonoji linija. Ir kaip e, Jungtinių tautų saugumo tarybos narė ir Europos tarybos narė Rusija e, taip pat turėtų jaustis įsipareigojusi e, gerbti žmogaus teisų deklaraciją. Ir jos e, nesilaikimas tokių tarptautinių e, normų e, mums yra nepriimtinas ir mes turime jį smerkti. Ir e, tai, kad buvo smurto būdu prijungti aneksuotas Krymas, tai mums yra nepriimtina. Taip pat karo veiksmai Donbase mums taip pat yra nepriimtini ir mes matome, kad Rusija ir jos kariai elgesi agresyviai ir neatsakingai. Siekiant taikos ir stabilumo visame kontinente yra labai svarbu, kad būtų e, atstatytas e, Ukrainos teritorinis vientisumas. Tai yra esminis dalykas ir e, mes galime jums pažadėti, kad mes ir toliau e, stebėsime, e, kas vyksta Rusijoje su žmogaus teisėmis. Mes aiškiai įvardinsime Rusijai visus žmogaus teisų pažeidimus, visą priespaudą žmogaus teisų aktyvistų atitinkamus įstatymus, kurie yra priimami. Ir mes manome, kad e, tokias e, problemas galima išspręsti tik per socialinę kontrolę. Ir tai, kas dabar vyksta, e, kaip elgesi Rusija, iš tiesų tai skatina tik tai neigiamas emocijas ir visuomenę susiskaldimą. Olegas Sensovas yra simbolis daugelio žmonių, kurie yra neteisėtai įkalinti ir mes tikimės, nuoširdžiai tikimės, kad šie įkalinti žmonės greitai galės palikti kalėjimus. Ir yra labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų laisvai išsakyti savo mintis, e, kurti meno kūrinius, nebijodami baudžiamojo persekiojimo. Todėl e, čia reiktų pabrėžti, kad mintis yra laisvos ir jos, jų negalima įkalinti kalėjime. Todėl dar kartą dėkoju Jums už tai, kad čia atvykote ir perduokite kuo geriausius linkėjimus Olegui Sensovui. Dėkoju Otmar Karas, o dabar ponė Rebeka Harms, ji e, vadovauja Euronest Euromen, e, e, parlamentiniai asamblėjai ir ji e, bendradarbiauja Euronesto e, kontekste su įvairiomis šalimis, e, tame tarpe ir su Ukraina. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu vokiškai. Man džiugu, kad kolegos taip gausiai palaikė tai, kad šiumetinė Sakarovo premija uh, būtų skirta Olegui Sensovui ir tai, kad parlamento dauguma buvo už tai, e, tai rodo, kad e, mes supratome reikalo esmę, mes supratome, dėl ko Olegas Sensovas paskelbė e, bado streiką. Ir labai svarbu, kad jo kol, kole, kad jo pusės yra Natalija. Beje, Natalija, norėčiau pasveikinti jūs čia atvykusią, kad, e, kad jis niekada ne, nesiekė būti didvyris. Jisai norėjo e, tik tai kurti e, filmus e, ir e, 2014 metais e, jisai buvo taikus aktyvistas ir e, dėl to buvo įkalintas, kai prasidėjo įvykiai Kryme ir Ukrainoje, jis buvo įkalintas. Ir svarbiausia, mano noras šiandien būtų toks, kad aš e, neatsisakysiu idėjos, kad Olegas bus išlaisvintas ir man atrodo, kad e, mūsų sprendimas paskirti jam Sakarovo premiją e, vis tik ves prie to, kad galiausiai mes jį galėsime sutikti laisvą ir pasveikinti čia. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Olegas Sensovas niekada nepasisakė tik tai už save. Jis nori kurti filmus, bet mes e, pažįstame taip pat ir žurnalistus iš, iš Krymo, iš Donbaso, e, kurie ir toliau norėtų dirbti žurnalistais. Mes žinome e, ūkininkus iš Krymo, kurie ir toliau norėtų ūkininkauti. Yra pernelyg daug įkalintų žmonių. Ir manau, kad šita premija, kuri buvo skirta Olegui Sensovui, taip pat kaip ir jo bado streikas, e, yra e, yra skirta visiems įkalintiems ir e, visiems tiems, kurie yra neteisėtai įkalinti. Dėkoju, Natalija, kad atvykai pas mus. Dėkoju. Rebekai Harms už tokius draugiškus ir labai aiškius žodžius. O dabar norėčiau suteikti žodį politinių frakcijų atstovams ir norėčiau paprašyti jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, e, nes mes dar norėsime išgirsti ponios Kaplan e, komentarus. EPP vardu kalbės ponas Edvard Kukan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Kaplan ir kitus e, šių metų nom, Sakarovo premijos nominantus. Ir man džiugu, kad mes šiandien susitinkame pagerbti Olegą Sensovą. E, mes su Michaeliu Galeriu savo frakcijoje pasiūlėme Olego Sensovo kandidatūrą Sakarovo premijai ir e, mes matome, kad dauguma Europos parlamento narių palaikė e, tai, kad Sakarovo premija būtų įteikta Olego, Olegui Sensovui. E, tai simbolizuoja jo e, kovą už Ukrai, Ukrainos politinių kalinių išlaisvinimą, apskritai už kovą už Ukrainos laisvę. Ir E, iš tiesų, Olegas Sensovas vienas norėjo pasipriešinti neteisingumui ir sistemai. E, jis parodė, kiek jis gali daug paukoti e, tuo met, kai jisai pradėjo bado streiką, kuris truko 145 dienas ir jis e, darė viską, kad jo, pasaul, jo balsas būtų išgirstas pasaulyje ir kad e, pasaulis suprastų, kad jis ragina e, kurti taiką ir demokratiją. Ir todėl aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes jį pagerbėme šiandien, kad pagerbėme tą jo balsą. Jis yra sąžinės kalinys, politinis kalinys, bet mes turime su suvokti pagrindinės vertybės ir e, pasmerkti tad, e, tai, kai jos yra pažeidžiamos. Ir manau, kad mes e, labai teisingai pasirinkome šiometinį Sakarovo premijos laureatą, nes jis yra neteisėtai įkalintas, nors jis pasisako už esminės vertybės žmogaus teises, teisės viršenybę, žodžio laisvę. Ir noriu e, Jums priminti, kad žodžio laisvė yra didžiausias košmaras visiems diktatoriams, visiems autoritariniams režimams, nes e, e būt būtent žodžio laisvė yra vienintelis laisvas ginklas. Todėl mes e, nenorime leisti, kad e, taikos idėjos mirtų e, tyloje. Ir aš pats esu kilęs iš buvusios Čekoslovakijos ir aš e, žinau, ką reiškia būti okupuotėms, e, ką reiškia, kai tavo šalyje yra sovietinė armija. Ir todėl aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes pagerbtume tokius žmonės kaip Olegas Sensovas, kuris vienas e, bando priešintis tai neteisybei. Tačiau e, E, yra labai svarbu, kad Olego Sensovo pavardė e, bus tarp Sakarovo premijos laureatų pavardžių. E, kol kas jis yra įkalintas ir mes žinome, kad laisvė yra trapi vertybė. Kai mes pradėjome kai mes jį, jo kandidatūrą iškėlėme, aš e, turėjau nedidelės vilties, kad gal e, tuomet, kai teiksime Sakarovo premiją, jis jau bus laisvas ir galės atvykti jos pasiimti, dėja taip neįvyko, tačiau aš tikiuosi, kad jis e, ir toliau liks sveikas ir norime jam perduoti, kad jis nėra vienas savo kovoje prieš neteisybę. Dėkoju Edvard e, Kukan. O ponia Kaplan, praėjusią savaitę Edvardas Kukanas e, organizavo Briuselyje peržiūrą dokumentinio filmo e, Trial, teismas. Ir mes e, parlamente turime aštuone, aštuonias politinės frakcijas ir pasisakys visų frakcijų atstovai. Toliau SRD frakcijos vardu Soraya Post. Dėkoju, pirmininkė. Labas vakaras, noriu pasveikinti Jūs, ponę Nataliją Kaplan, e, kurią esate Olegos Sensovo pusės ir mūsų e, Sensovas, mūsų Sakrovo premijos laimėtojas šiais metais. Labai malonu, kad jūs atvykote pas mus ir savo frakcijos, socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau nuoširdžiai pasveikinti e, jūs ir kitų E, finalistų atstovus, tai yra nevyriausybinio organizacijų devinių atstovus, kurie gelbėja migrantus. E, Vidužėmio jūra taip pat e, Nazero Zebzadi giminės. Jūs vis tik kovojate už žmogaus teisę, solidarumą, reikia jums už tai padėkoti. Olegas Ancovas, rašytojas, režisierius, politinis aktyvistas, kuris taikiai naudojo savo smurtą, kad jis pasipriešintų uh, Rusijos 14 metų aneksaciją vykdytą Ukrainoje. Taip pat jis pasisako už Krymo totorių teisės. Gerbiami kolegos, Olegas mums reiškia drąsą, ryštą ir tuo pačiu metu kova su priespauda, kova už žodžio laisvę. Pagal Junktinių tautų visuotinę žmogaus teisų deklaraciją žodžio laisvė yra kiekvieno asmens laisvė. Ir niekas negali kišti, trukdyti, kišti ir trukdyti žmogui gauti informaciją bet kokiams priemonės nepriklausomai nuo sienų. E, Rusijos vyriausybė nesilaiko žodžio laisvės principų ir dėl to Olegas atsidūrė kalėjime. Mes e, norime kuo daugiau tokių matyti žmonių drąsių ar menininkų, režisierių, e, žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų, kad e, jie būtų liudytojai žmogaus teisių ir kad būtų apie, kalbam apie visą pasaulį, nes matome, kad daug kur e, iškyla pavojus teisėms, įskaitant, įskaitant Europos Sąjungą. Aš tikiuosi, kad e, šis apdovanojimas Olegui Sensovui bus žinduvos skambutis Rusijos vyriausybei ir Vladimirui Putinui ir galiausiai jie e, apsispręs E, paleisti Olegą Sensovą ir kitus 70 politinių Ukrainos kalinių, kurie yra Rusijos e, kalėjimuose. Aš norėčiau pacituoti Džordžą Orvelą, kuris pasakė, jeigu ką nors iš viso reiškia laisvė, tai pirmiausia, tai yra e, teisę pasakyti žmonėms tai, ko jie nenori išgirsti. Aš savo frakcijos vardu kreipiuosi jūs, ponia Kapla, norėčiau paprašyti, kad jūs perduotumėte mūsų paramą linkėjimus geriausius e, Olegui Sensovui. Mes kovosime už jo išlaisvę, taip pat už kitų visų Ukrainos politinių kalinių išlaisvę. Ačiū, ponė Post. EKR frakcijos atstovų nėra. Tuomet. O, atsiprašau, niekuomet taip toli į dešinę nežiūriu. Aš pavėlavau, atsiprašau. Mūsų frakcija remia Olego Sensovo kandidatūrą visuomet, ją rėmėme ir palaikėme, visuomet palaikėme Ukrainą. Jei kovojant už savo nepriklausomybę ir savo teritorijos vientisumą. Nieko negalima persekioti dėl politinių įsitikinimų. Negalima persekioti už tai, kad žmonės išsako savo nuomonę ir jokių būdų negalima kalinti žmonių už tai. Tuo labiau, kai yra sufabrikuoti kaltinimai visiškai. Mes labai sunerime esame dėl Olego Sensovo sveikatos būklės. Ir žinoma, kad jisai visą tai daro ne dėl savęs, bet ir dėl kitų politinių kalinių, kurie yra kalinami Rusijoje. Sakrovo premija yra labai svarbi. Ir apdovanojimas jo reiškia, kad mes labai aiškiai kalbam apie jį, jo nepamiršome, kaip ir kitų Ukrainos politinių kalinių. Tai yra svarbus signalas, svarbi žinia, kurią norime siūsti Dabar matome, kad vis daugiau atsiranda autoritarinių tendencijų e, visur pasaulyje. Bet kokiu atveju, ponė Kaplan, norėtume, kad jūs Olegui e, perdotumėte linkėjimus, kaip galima greičiau atsigauti ir taip pat siekime, kad jisai ir norime, kad jisai ir kiti neteisingai kalinami būtų paleisti iš kalėjimo. Dėkojimu ponui e, Demesmaker, ponas Auštrevičius liberalų vardu. Gerbiami pirmininkai, gerbiama Natalija, gerbiami kiti kandidatai kolegos. Šiuo metu Sakarovo premija gal šokiruojančiai simboliškai buvo suteikta. Ji rodo, kokia didelė ir skausminga kova už teisės ir laisvės vyko e, kaip skaudžiai ta kova vyko Sovietų sąjungoje ir kaip tai yra dabar. 1988 metais lygiai prieš 30 metų Nelsonas Mandela ir Anatolijus Marčenko pamirties buvo apdovanoti šiuo apdovanojimu. Mūsų kolega Elmaras Brokas dalyvavo toje ceremonijoje. Tai vyko prieš 30 metų. Anatolijus Marčenko Maskvos Helsinio grupės buvo vienas iš steigėjų. Jis buvo pripažįstamas kaip e, svarbiausias politinis kalinys Sovietų sąjungoje. Marčenko, kaip ir Sakrovas, vienas iš pirmųjų pradėjo kalbėti ir rašyti apie e, postelinės e, darbo stovyklas, kalėjimus, taip vadinamus gulagus. Jis už tai praleido dešimt metų sovietų kalėjimuose, buvo deportuotas į Sibirą 20 metų. Kolegos, po dviejų dienų bus e, suteiktas apdovanojimas pagrindiniam politiam kaliniui Putino Rusijoje, Olegui Sensovui. Jis nebus pirmas, bet e, ačiū Dievui, jisai gyvas, ne taip kaip Marčenko mes iš tiesų būsime labai laimingi. Ir tos sąsajos tarp postalininės Sovietų Sąjungos ir Putino Rusijos šokiruoja. Olegas yra išskirtinės drąsos simbolis. Tai yra laisvas žmogus, laisvas pilietis, kuris gina demokratinės laisvės idėjas. Pirmiausia, jis jas gynė Maidane, paskui Kryme, savo gimtinėje. Ir jis tęsė savo kovą kalėjime, kaip ką tik sakė Natalija. Ir jis kovoja ne tik už save, jisai kovoja už visus Ukrainos politinius kalnius, kurie dabar reikalinti Putino režimo labai nepalankiomis sąlygomis. Kaip postaliniais laikais šiandieną Sakarovo premija steikiama žmogui, kuris yra nuteistas 20 metų ir kali Sibirę. Ir aš tikiuosi, kad Kremlius, Kremlius išgirs apie uh, Olego Sensovo apdovanojimą. Dabar matome, kad jis elgėsi labai ciniškai. Olegas Sensovas yra labai drasus, pasiaukojanti žmogus, kuris kovoja prieš 21 amžiaus agresiją ir šovinizmą. Uh, okupaciją, aneksaciją. Jis kovoja už teisės ir laisvės, kurios įrašytos visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Aš iš ties tikiu, kad jo pavyzdys pasitarnaus kaip padrasinimas. Jo labai reikia e, laisvę mylintiems žmonėms Rusijoje ir okupuotame Kryme. Aš taip pat tikiuosi, kad jis įkvėps mus, politikus, kurie atstovaujame laisvam pasauliui. Mes neturėtume žengti kompromisą gindami laisvę ir teisingumą ir turime sustabdyti tokius režimus, kaip kad veikianti Kremliuje. Mes dabar galime uh, paremti Olegą, kuris įkalinamas reikalauti, kad būtų jis paleistas iš karto ir 70 kitų E, politinių kalių, taip pat 24 Ukrainos kariai, kurie yra laikomi jėga Jodosios jūros regione. Aš taip pat tikiuosi, kad ateis laikas ir anksčiau, o ne vėliau, kai Olegas bus laisvas ir mes galėsime asmeniškai su juo pasveikinti čia, šiuose rūmuose. Dėkuoju Jums. Thank you, Petras. Ačiū Petrai. Ar žaliųjų frakcijos atstovas norėtų pasisakyti? Prašom. Ja, Frau Kaplan, herzlich willkommen. Pone Kaplan, norėčiau Jūs pasveikinti atvykusią į Europos parlamentą. Aš pati asmeniškai nepažįstu Olego Sensovo, niekuomet neturėjau galimybės nuvykti į Ukrainą, bet man atrodo, kad vis tik daro įspūdį, kai, kai žmonės, kurie sėdi kalėjime, kurie patiria baisų spaudimą, baisę priespaudą, dar gali kovoti už kitų teises. Tai yra, kai jie koncentruojasi ne tik į savo kančią, bet ir į kitų kančias. Man atrodo, kad mes gyvename tokia tokiame laikotarpyje, kai pasaulio tvarkoje e, vis mažėja stabilumo, laikas, kai vėl iškyla diktatoriai ir e, diktatoriški režimai, kurie dažnai išrenkami netgi demokratinių rinkimų keliu. Todėl manau, kad tokiu laikotarpiu yra ypatingai svarbu, kad kad ir toliau lieka žmonės, kurie nepaisant viso to toliau eina demokratijos ir laisvės keliu, kad jie laisv, e, aiškiai laisvai sako e, ir taikiai sako, kokie yra jų įsitikinimai ir laikosi tų įsitikinimų. Aš keturis su pusę metų dirbu Europos parlamente ir kiekvienais metais buvo labai sunku išrinkti Sakarovo premijos laureatą iš visų tų kandidatų. Ir aš nemačiau ne vieno kandidato, kuris nebūtų nusipelnęs. E, ir todėl mane pačią labai paskatina ir padrasina tai, kad yra tiek daug žmonių, kurių nenutildo kažkokios vyriausybės, jų smurtas, e, kažkokie kariniai veiksmai, e, kad jie ir toliau eina savo keliu ir man atrodo, kad tai turėtų įkvėpti mus visus ryšto, ryšto ir mūsų demokratijai ir demokratijos ateičiai. Ir aš tikiuosi, kad Olegas Sensovas išeis iš kalėjimo, aš nuoširdžiai linkiu jam sveikatos, e, kad jis greičiau atsigautų ir e, visiems tiems, kurie buvo kandidatų sąraše, aš norėčiau palinkėti, kad jie ir toliau išlaikytų tą ryštą ir drąsą eiti e, savo keliu, tuo teisingu keliu. Iš tiesų, kaip jau minėjau, yra labai sunku išrinkti vieną laureatą, nes visi kandidatai e, e, bando daryti e, gerus dalykus ir eina savo keliu, nepaisant e, tam tikrų politinių sąlygų. Taigi viso ko geriausio Jums ačiū. Dėkoju, gerbiama kolegė GUE NGO grupės ats, e, frakcijos atstovų nėra, EFDD frakcijos taip pat ir ENF frakcijos taip pat nėra. Kas dar norėtų pasisakyti? Michaelis Galeris e, prašė žodžio, aš manau, kad jam suteiksime žodį, o paskui ponia Kaplan pasisakys. Dėkoju, norėčiau pasveikinti jūs atvykusią čia į Europos parlamentą, taip pat sveikinu ir kitų kandidatų atstovus. Aš pritariu viskam, ką pasakė kolegos, aš dėl to nekartosiu, dėl norėčiau tik užduoti klausimų e, kelis. E, ar jūs galėtumėte pasakyti, ar Olegas Sensovas sužinojo, kad jis, e, nominu, kad jis gavo Sakarovo premiją ir kaip jis sužinojo ir ar jo sąlygos kalėjime pasikeitė po to? Ar kiti kaliniai žino, kad jisai gavo šitą Sakarovo premiją, ar jie išreiškė kažkokį solidarumą kažkokiu būdu? Ir, ir kaip Rusijos visuomenėje, e, ar kaip tarp Rusijos žmogaus teisų aktyvistų yra vertinamas Olego Sensovo atvejis? Ar e, tarptų žmonių, kurie kovoja už žmogaus teises, tai yra tema. Ir ar yra šiuo metu tam tikros iniciatyvos Rusijoje, e, pavyzdžiui, ir iš vyriausybės pusės e, paleisti Olegą Sensovą. Tai yra, ar jūs kovojate, toje kovoje esate visai vieni, ar yra kažkoks palaikymas ir iš Rusijos tam tikrų sluoksnių. E, E, galbūt yra galimybė kažkaip ir Rusijos viduje daryti spaudimą. Ir ko jūs tikitės iš mūsų, iš mūsų vyriausybių dėl Olego Sensovo. Tai tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dėkoju Michaeliui Galeriui už tokius tikslius klausimus. Ar dar kas nors e, norėtų pasisakyti? Matau, kad ne. Tai tuomet, ponia Kaplan, jūs išklausėte kolegų pasisakymus, netgi išgirdote konkrečių klausimų ir mes tikimės, kad jūs galėsite juos atsakyti. Galite tą daryti kiek tik norite išsamei. Kalbant dėl panties Olego, taip, jis e, sveiksta, atsigauna. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad jo padėtis blokėja, taip, baigus e, bado streiką jam lengviau. Uh, E, problema ta, kad nepriklausomų gydytojų negalim nusiųsti, todėl mes neturime jokios informacijos nei apie jos veikatą, nei apie gydymą, nei apie nieką. Tiesą sakant, mes remiamės tik tai Olego žodžiais, e, kuriuos jis kartoja e, iš to, ką girdi iš kalėjimo daktarų. Dėl sulaikymo dėl e, neseniai, pavyzdžiui, mes negalėjome siuntinio perduoti Olegui, nors Rusijoje priimtas įstatymas naujas neseniai. Anksčiau e, siuntinys turėjo būti mažiau negu 20 kg kartą apie kas 3 mėnesius. E, dabar mes nusintėm lygiai 20 kg ir mums buvo pareikšta, kad per sunkus ir siuntinys buvo gražintas. O, jam, o ten buvo viskas būtiniausia jo kaip kalinio tokiamis sąlygomis išgyvenimai, pašiltos kojinės, sausi maisto produktai. Ir dabar mūsų problema tokia - kovosim už tai, kad galėtum perduoti daiktų. Na ir tokių dalykų yra daug būtinių problemų, kurias e, e, paprastai reikia išspręsti, stengiantis netkreipti dėmesio į jas. E, dėl Rusijos teisuje saugininkų teisėtvarkininkų. Taip, jų ten yra. Aš nežinau, kaip jie išgyvena tame Sibire. Aš pati turiu Rusijos pasą, bet aš iš Rusijos prieš dviejus metus išvažiavau. Galiu pasakyti, kad e, jiems labai sunku ir sunku ne todėl, kad e, jie turi ginti ukrainiečius, jie turi ginti ir daug e, rusų kalinių įkalintų nekaltai. Daug visokiausių žmonių, ko tik nori gali rasti. E, E, pavieniai piketai e, prie prezidento administracijos yra organizuojami, žmonės reikalauja, kad būtų pakeisti kaliniai, ukrainiečių, rusų kaliniais. Tokių pasiūlymų yra, tokių reikalavimų yra. Masinių demonstracijų, manifestacijų yra tiesiog neįmanoma padaryti, nes e, iškart žmonės bus nuvesti į kalėjimus, dėja taip jau yra. O dėl teisų gynėjų, taip, jie kovoja. Jie kovoja, pavyzdžiui, už tai, kad Olegui siuntinys galėtų būti pertus. Atrodo, kad tai nedidelis dalykas, bet žmogui tai labai daug reiškia, žmogui, kuris kali tokiamis sąlygomis. Ir e, ką mes dabar, ko mes tikimės? Tikimės, kad bus galima rasti būdų padaryti spaudimą Rusijos carui ir įtikinti jį, kad daugiau Sensovo laikyti užgrotų nereikia. Ir tarp kitko reikia kalbėti ne tik apie Olegą. Tiesą sakant, per visą bado streiką e, jis e, e, įsižeidinėdavo dėl daug ko ir daug kas dėl to labai siuto. Pavyzdžiui, Jisai reikalavo, kad visi politiniai kaliniai būtų paleisti, o buvo kalbama tik apie jį, jam dėl to buvo labai apmaudu, jis labai jautė didelį apmaudą dėl to, kad jis buvo iškeltas toje kovoje į pirmą vietą. Jis sakė, kad dėmesys turėtų būti vienodai paskirstas visiems politijos, po, po Ukrainos politiniams kaliniams. Ačiū. colleagues. Kolegos, ar dar turite klausimų ar komentarų? Atrodo, kad ne. Tada aš ateiksiu žodį. Kristijan Priedai. Jis yra žmogaus teisų pakomčičių vicepirmininkas. O po to ponas, jis vietoj pono Panzerį kalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš Norėčiau užbaigti šį posėdį, kuris yra organizuotas bendrai užsienio reikalų komiteto ir vystimosi komiteto. Taip pat prisidėjo prie e, žmogaus teisų pakomitetis prie organizavimo. Kaip jau buvo pasakyta, e, e, aktyviai dalyvavo ir Europos parlamento ir Ukrainos parlamentinė bendroji delegacija. Ir C'est bon, ça va? Ça marche? Appuie le bouton. Ar dabar viskas gerai? Euh, et donc euh, aussi la euh, délégation euh, Russie. Euh... Ver Rusijos delegacija Europos Sąjungoje taip pat. Porą žodžių aš norėčiau pasakyti. Noriu priminti, kad šiandien mes pažymime kaip jungtinių tautų uh, generalinė asamblėja patvirtino uh, E, visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. 70-metį pažymime. Gruodžio mėnesį tai buvo padaryta. Prieš 70 metų. Ir aš galiu priminti, kad Europos parlamentas organizavo e, tam tikrą žmogaus teisų kelią. Ir e, dabar praėjus 70 metų aš noriu tik pakartoti, kad ta deklaracija primta jungtinėse tautose yra visuotinė. Tai reikia nuolat akcentuoti. Nes e, priešingai dažnai girdime, kad ši deklaracija yra skirta tik tai Europai ir tik tam tikroms Europos valstybėms, nes ją sukūrė tik Europa. Ne, taip nėra. Ta, yra, nėra, ta deklaracija nėra mūsų. E, ji visose geografinėse zonuose turi būti pritaikymą. Nors ten kartais ir yra daug įvairiausių kitų teisinių dokumentų skirtų žmogaus teisėms. Kai kalbame apie jungtinių tautų dokumentą, pabrėžkime, kad tai nėra uh, Rytų vakarų ar e, Europos deklaracija. Tai yra visuotinė visos, viso pasaulio deklaracija, neskirta vienai kuriai valstybei. Taip pat aš norėčiau priminti labai liūdną e, įvykį. Liudmina Aleksejeva buvo nužudyta. Mirė, atsiprašau, mirė. E, ji 2009 metais kaip memorialo narė gavo Sakarovo premiją. prieš devynerius metus. Ji tapo viena labiausiai žinomų sovietinių disidentų. Jau septintajame dešimtmetyje praeito amžiaus ji gynė savo žmonės, ji gynė vartotojų Juli Daniel ir Andrei Sinevski interesus. Ji kovojo už tų rašytojų laisvų, už jų teisės. Ir aš tai noriu priminti E, šiemet, kai skiriame e, Sakarovo premiją Olegu Sensovui, kuris yra kaip ir Aleksejeva ir kiti, kaip pats Sakarovas. Komunizmo auka yra. Jis yra komunizmo auka. Tai, ką šiandien matome Rusijoje, yra neužbaigtos dekomunizacijos padarinys. Ir čia, kai kalbame apie Sakarovo premijos teikimą, prisimename tai tuos, kurie yra kalėjimuose. Dėja, komunizmas nemirė. Ir kova už laisvę yra tesiama ir šiandien vėliava perėmė kiti. Tai, tik, tai ir tai, apie ką aš kalbu, pateisina iš dalies pastarojo meto įvykius Ukrainoje. Juodoji jūra nėra laisva jūra. Labai dažnai mes kalbame apie viduržėmio jūrą, nes ta jūra, kurią dabar kerta žmonės siekiantys laisvės, kurie turi vilti rasti laisvę Europoje. Bet e, dabar di, da, matome didžiulį Rusijos spaudimą ir juodoje jūroje. Šiandien Olegą Sensovą pagerbėme Sakarovo premiją, nes jis, kaip Aleksejeva ir daugelis kitų buvusių komunistinių valstybių e, veikėjų, tęsė kovą už, prieš komunizmą. Ta kova dar nesibaigė ir aš galiu pasakyti, kad ji nesibaigs tol, kol autoritariniai lyderiai Rusiją valdys. Taigi, išlaikykime viltį ir žiūrėkime į ne tik į viduržėmio jūrą, bet ir į juodąją jūrą. Stenkime viską įvertinti iš laisvės troškimo perspektyvos ir supraskime, kas yra tuose regionuose tikrieji herojai. Labai ačiū.